Tiksliau, tas sprendimas arba rekomendacija yra pateikta internete, mūsų interneto svetainėje. Taip pat e, skelbiu, kad e, per 24 valandas, jeigu nebus e, gauta jokių pastabų, tai pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį bus patvirtintos uh, patvirtinti tai, e, patvirtinti pataisimai. Taip pat norėčiau jūs informuoti, kad e, ketvirtadienį